Ponios ir ponai, kitas posėdis prasidės rytoj, antradienį, 16 balandžio, nuo, 19, nuo 9 valandos ir truks iki 14 valandos. Antroji posėdžio dalis e, prasidės 15.